pranešimą. Sutarus su frakcijomis siūlau parlamentui pakeisti rytojaus darbo tvarkę. Tai yra e, e, surinkti diskusijos e, be rezoliucijos dėl padėties Indonezijoje bus E, surinktos ir to papietų ir po to bus diskusijos, e, e, kuriuose dalyvaus frakcijų atstovai ir balsavimas bus 16.30. Ar kas nors prieštaraujate? Ne, tuomet pakeičiame darbo.